Dear colleague, we can uh, start with the vote. Brangus kolegos, gal pradėkim tada, pradėkim balsuoti, turbūt visi pasiruošę. Atsiprašau. Atsiprašau, prašyčiau tylos salėje. Norėtume pradėti posėdį, kadangi vėlgi, kad nevėluotumėme. Pirmiausia, turbūt visi turit balsavimo korteles. Informar... Visų pirma, norėčiau informuoti Jūs apie tai, kad vakar vyko koordinatorių posėdis. Mm, koordinatorių sprendimus Jums išplatinsime šiandien. E, posėdis e, baigėsi pakankamai vėlai ir todėl siūlau kad jeigu e, nebus iki penktadienio jokių prieštaravimų, tai iki 12 valandos galėsime laikyti patvirtintais tuos sprendimus. Toliau. E, apie 10 valandą turėtų pas mus atvykti komisijos narys Navratič, o dabar balsavimas ir pradedame nuo. E, Mirčija Diakonų pranešimo dėl integruoto požiūrio Europos kultūros paveldą. Žinote, kad šis projektas buvo pateiktas kovo 23 dieną, galtinė data 30 kovo. Tran Redži jau pateikė savo nuomonės dėl šio pranešimo. Dėkoju už pranešėjos atliktą darbą. Buvo daug pranešimų ir e, galbūt pranešėjai dabar žodis, ar norit kalbėti po to. Puiku, po to. Tuomet pradedame balsuoti. Ketvirtas kompromisas. Pirma dalis. Kas už? Prieš. Susilaiko priimta. 38 pakeitimas su žodiniu pakeitimu. Kas už? prieš, susilaiko, priimta. 39, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Tran 6, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Regi 1, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 40 Svinkler pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 41 dragičiai. Už, prieš, susilaiko, atrodo, kad atmesta. Pasitikrinkime elektroninį būdų dėl 41. Gal aš klystu, bet pradedame. Baigiame. Dar ne, nebaigiame balsuoti, dar balsuojame trūksta. Tiksliau, e, žaliųjų vienu kolega per daug balsavo. Ar jau baigėme balsuoti? Neveikia balsavimo įranga. galima tą perkelti į kitą vietą. Ačiū. Allora, il voto è ancora aperto. Balsuojame, balsavimas baigtas. Priimta. 43. Zagorakio pakeitimas. 42. Maragal. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. 43. Zagorakis. Zagorakio pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. Penktas kompromisas pranešėjo. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. 47. Už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 48. Už. Prieš. Susilaiko. Priimta priimta. 49 už, prieš, susilaiko priimta. 50 už, prieš, susilaiko, pasitikrinkime. Pradedame. Baigiame. Atmesta. 51. Kas už, prieš, susilaiko priimta. 52. Už, prieš, susilaiko priimta. 53. Už, prieš, susilaiko priimta. 55. Už, prieš, susilaiko, pasitikrinkime elektroniškai. Pradedame. Baigiame. Atmesta. 56. Už, prieš, susilaiko, atmesta. Galim vėl bandyti dėl 56 pasitikrinti dar, kad ten atrodė, kad užtikrintai. Baigime balsuoti. Priimta. Vienu balsu persvara. 57. 37 stran. Kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 58. Už, prieš, susilaiko, priimta. 59. Už, prieš, susilaiko, priimta. 60. Už, prieš, susilaiko, priimta. 61. Už, prieš, susilaiko, atmesta. 62 už, prieš, susilaiko atmesta. 63 už, prieš, susilaiko priimta. Tab, regi 6 už, prieš, susilaiko priimta. Regi 7 už, prieš, susilaiko atmesta. Regi 8 už, prieš, susilaiko atmesta. Reikia 9 už prieš. Susilaiko. Pasitikrinkime. Pradedame. Baigiame. Atmesta. Vienu balsu persvara. Regi. Regi 10. Už, prieš, susilaiko, atmesta. Regi 11 už, prieš, susilaiko, atmesta. Regi 13 už, prieš, susilaiko, atmesta. 16 už, prieš, susilaiko, atmesta. Šešta dalis 64 už, prieš, susilaiko, priimta. Šeštas pranešėms kompromisas už prieš susilaiko priimta. 67. Toks, koks pakeistas antro pakeitimo. Už prieš susilaiko priimta. 68. Už prieš susilaiko priimta. 69. Už prieš susilaiko priimta. 70. Už prieš susilaiko priimta. 71 už, prieš, susilaiko, pasitikrinkime. Pradedame. Baigiame. Atmesta. 72 už, prieš, susilaiko, priimta. Tran 32 už, prieš, susilaiko, atrodo, kad atmesta. 33 Tran už, prieš, susilaiko, priimta. 73 už, prieš, susilaiko, atmesta. Pasitikrinkime dėl 73. Pradedame. Baigiame balsuoti. Atmesta. 74 už prieš susilaiko Priimta. 75 už, prieš, susilaiko, atmesta. 77. Dabar atsiprašau. 76, atsiprašau, sako pirmininkai, 76, kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. 78 už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 77 už. Prieš. Susilaiko. Priimta priimta. 69 už, prieš, susilaiko, priimta. Redži 12 už, prieš, susilaiko, priimta. 80 už, prieš, susilaiko, priimta. 81 pakeistas trečio žodinio pakeitimo už, prieš, susilaiko, priimta priimta. 82 su ketvirtu žodiniu pakeitimu už, prieš, susilaiko, priimta. Tran 15 už, prieš, susilaiko, atmesta. Tran 16 už, prieš, susilaiko, atmesta. Pasitikrinkime. Dėl trans 16. Baigiame. Priimta. 83. Už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 85. Už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 84 už prieš susilaiko priimta. 86 su e, penktu žodiniu pakeitimu už prieš susilaiko. Pasitikrinkime elektroniškai, nes neaišku. Pradedame. Baigime. Priimta. Septintas kompromisas už prieš susilaiko priimta. Devyniasdešimtas už prieš susilaiko priimta. 91 už prieš susilaiko atmesta. 92 už prieš susilaiko atmesta. 93. Už, prieš, už, prieš, susilaiko, priimta. 94. Už, Devyniasdešimt ketvirtas jau priimtas. Tuomet 95. 95 už, prieš, susilaiko, priimta. 96 už, prieš, susilaiko, atmesta. 97 už, prieš, susilaiko, priimta. 98 už, prieš, susilaiko, priimta. 99 su žodiniu pakeitimu už, prieš, susilaiko priimta. Šimtasis už, prieš, susilaiko atmesta. Šimtas pirmas. Tai yra šimtas antras. Už, prieš, susilaiko priimta. Pasitikrinkime dėl šimtas antrojo. Baigime balsuoti. Vienu balsu persvara atmesta. 103. Už, prieš, susilaiko, priimta. 104. Už, prieš, susilaiko, priimta. 105. Už, prieš, susilaiko, priimta. 106 su 7 žodiniu pakeitimu už prieš susilaiko priimta. Dabar aštuntas kompromisas už prieš susilaiko priimta. 111 už prieš susilaiko priimta. Taip, taip pat 112, 113. E, dabar kad už prieš susilaiko atmesta. 114 vardo pakeitimas už prieš susilaiko priimta. 115. Šimtas e, septynioliktas už prieš susilaiko priimta. 118. Už, prieš, susilaiko, priimta. 116. Už, prieš, susilaiko, atmesta. 119. Už, prieš, susilaiko, priimta. 120. Už, prieš, susilaiko, priimta. 121 už prieš susilaiko priimta. 122 už prieš susilaiko priimta. 123 už prieš susilaiko priimta. 124 su 8 žodiniu pakeitimu už prieš susilaiko priimta. 125. Už, prieš, susilaiko priimta. 126 su žodiniu pakeitimu už, prieš, susilaiko priimta. 127 už, prieš, susilaiko priimta. Tran 8 už, prieš, susilaiko. Pastikrinkime. Pradedame. Baigiame. Vieną balsą persvarą atmesta. Tran 9 už, prieš, susilaiko atmesta. Tran 10 už, prieš, susilaiko atmesta. Tran 11 už, prieš, susilaiko atmesta. Tran 12 už, prieš, susilaiko atmesta. Tran 13 už, prieš, susilaiko atmesta. Tran 14 už, prieš, susilaiko atmesta. Tran 19. Pradedame elektroniniu būdu dėl TRAN 14. Baigėme balsuoti. Vieno balsų persvarą atmesta. TRAN 21. Atsiprašau. TRAN 19. Už. Prieš. Susilaiko. Atsiprašau. Ar, ar galėtumėte aiškiai pakelti rankas? O prieš susilaiko atmesta. Tran 21 už, prieš susilaiko atmesta. Tran 28 už, prieš susilaiko atmesta. Tran 31 už, prieš susilaiko atmesta. Tran 31. Pradedame elektroniniu būdu. Baigiame. Man atrodė, kad e, daugiau būtų, kurie balsavo prieš. Regi tu. Už, prieš, susilaiko, atmesta. Regi 3 už, prieš, susilaiko atmesta. Regi 4 už, prieš, susilaiko atmesta. Regi 5 už, prieš, susilaiko atmesta. Devintas kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. Dabar 135 už, prieš, susilaiko atmesta. 136. Už, prieš, susilaiko, priimta. Dešimtas kompromisas. Panašiai. Už, prieš, susilaiko, priimta. 138. Už, prieš, susilaiko, priimta. 139. Už, prieš, susilaiko, priimta. 140 dalimis balsuosime. Pirmoji dalis. Už, prieš, susilaiko, atmesta. Antroji dalis. Už, Pasitikrinkime dėl pirmosios dalies. Pradedame. Baigiame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atsiprašau. Žiūriu į jūsų pusę. Taip, jūs pakėlėt ranką, tik tai nežinau, ar per taip ar prieš. Atsiprašau, nepamačiau. Ne, ne, ne į tą asmenį pažiūrėjau. Tiesiog aš suklydau pati. Antra dalis, kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 141 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimtas. 143 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 144, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 145, kas už, prieš, susilaiko priimta. Tran 2. Už, prieš, prieš, pirmiausia, kas už, prieš, ačiū, susilaiko, atmesta. Tran 3 Tran 2 dar vis dėlto pasitikrinkim, pradedam balsuoti elektroniškai. Baigiam balsuoti. Priimta. Tran 2. Tran 3. Prie, kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. Atsiprašau. Vėl aš netaip suskaičiavau. Taip, čia e, aiškus balsavimo rezultatas. Tran 4. Kas už? Prieš? Susilaiko? Priimta. Atsiprašau. Ne visai buvo aišku. Dar pasitikrinkime elektroniškai, pradedam balsuoti dėl TRAN 4. Balsuoti baigiam. Atmesta. TRAN 4 nes e, labai tolygiai pasiskirstė balsai. Tran 5. Už, prieš, susilaiko, Atrodo, kad atmesta, bet dabar reikia pasitikrinti elektroniškai dėl TRAN 5. Pradedam balsuoti. Baig, balsuoti baigiam. Atmesta. Taip, vėlgi, tolygiai pasiskirstė balsai. TRAN 17. Kas už, kas prieš, susilaiko, Prim, priimta. TRAN 18. Kas už, prieš, susilaiko, priimta atmesta. Tran 22 už, prieš, susilaiko, priimta. Tran 23 už, prieš, susilaiko, atmesta. Tran 24 už, prieš, susilaiko, atmesta. Tran 25 už, prieš, susilaiko, priimta. Tran 26 už, prieš, susilaiko, atmesta. Tran 29 už, prieš, susilaiko, priimta. Tran 34 už, prieš, susilaiko, atmesta. Tran 35 už, prieš, susilaiko, atmesta. Tran 36 už, prieš, susilaiko, atmesta. Tran 38 už, prieš, susilaiko, atmesta. Dabar dar turim pridurti vieną. Jo nėra sąraše. Turim dar balsuoti dėl TRAN 39, jo nėra balsavimo sąraše. Pranešėjas prieš, Nat ir balsuokim, kas už, prieš, susilaiko, atmestas. Pakeitimas 39. Regi 14, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Regi 15, už, prieš, susilaiko, atmesta. 11 kompromisas pranešėjo. Už, prieš, susilaiko, priimta. Ir dabar eikim prie 152 pakeitimo Winkler, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 153, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 154 pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimta. Trans 7 už, prieš, susilaiko, atmesta. 156 pakeitimas Winklerio už, prieš, susilaiko, priimta. 157, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Tada eikim prie 158 pakeitimo Krasnodėskiai. Kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. Toliau 159 pakeitimas su dešimtu e, žodiniu pakeitimų, kas už, kas prieš, susilaiko priimta, 160, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 12 kompromisas pranešėjų, kas už, prieš, susilaiko priimta. 13 kompromisas irgi pranešėjo pateiktas. Kas už, prieš, susilaiko, priimtas. Tran 20, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Tran 30, e, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 167 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 168, už, prieš, susilaiko, priimta reikia pasitikrinti. Pradedam balsuoti elektroniškai. Dėl 168 pakeitimo. Balsuoti baigiam. Priimta. 169 pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaiko? Priimta. 170. Kas už? Prieš? Susilaiko? Priimta. Pirmas kompromisas pranešėjų. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. Aštuntas pakeitimas Zagorakio. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Dešimtas pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimta. Ne, reikia dar pasitikrinti dėl dešimto Prašdo, prašom balsuoti elektroniškai. Balsuoti baigiam. Priimta 17 balsų dauguma. 12 pakeitimas. Ne, atsiprašau, pirma 11. Kas pri už, kas prieš. Susilaiko. Atmestas. Dvyliktas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, atmestas. Tryliktas, už, prieš, susilaiko, atmestas. Keturioliktas, atsiprašau. Taip, e, balsuokime elektroniškai dėl 13 pakeitimo. Pradedam balsuoti. Balsuoti baigiam. Priimtas. Bet vieno balso persvara. 14. Dabar 15 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko priimtas. B. 16 pakeitimas dėl konstatuojamos dalies. Už prieš susilaiko priimtas, 17 pakeitimas už prieš susilaiko atmestas, 18 pakeitimas už, prieš, susilaiko priimtas, 19 pakeitimas už, prieš, susilaiko priimtas, antras kompromisas pranešėjo, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta, toliau 22 pakeitimas, Kozlojevski, Kosnodepskiai už, prieš susilaiko priimtas. Trečias kompromisas pranešėjo, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimtas. 27 pakeitimas Krasnodemskio, kas už, prieš susilaiko priimtas. 28 pakeitimas už, prieš susilaiko priimta. 29 pakeitimas už, prieš susilaiko priimta. 30 pakeitimas už, prieš, susilaiko, atmestas. Toliau, 31 pakeitimas, maragal, kas už, kas prieš jį, susilaiko, priimta. 33 pakeitimas, nekovo, kas už, kas prieš susilaiko priimta. 34 pakeitimas, kas už, prieš susilaiko priimtas. Toliau e, pirma citata, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Antra, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Trečia, Vinkleriu, kad už, prieš, susilaiko priimta. O dabar galiausia balsuojam dėl e, viso pranešimo projekto. Elektroniškai balsuojam. Pra, pra, prašom, pradedam balsuoti. Visi balsuojat. Balsuoti baigiam. Tad. Vauti. Sveikiname pranešėją. 22 už, niekas nebalsavo prieš, 2 susilaikė. Dėkuoju pranešėjai, šešėliniams pranešėjams ir sekretoriatui už pagalbą. Tai yra labai svarbus pranešimas. Jis patvirtintas. Dabar žodis e, pranešėjai. Okay. Vreau să vă cer scuze, sorry, pentru Labai atsiprašau. Norėčiau atsiprašyti už tai, kad tiek daug yra pasi, pakeitimų ir už tai, kad tiek daug darbo reikia atlikti. Tačiau tai rodo, kad jūs šią temą esate baisiai susidomėję. Ir aišku, kad mano atsiprašymai virsta dėkojimais. Labai Ačiū visiems iš širdies gelmių. Eh, Dėkuoju. Puikus eh, pranešimas. Dabar pereiname prie antrojo pranešimo, dėl kurio turime balsuoti. Tai yra 16 metų biudžetas įgaliojimai susijęs su trišalių dialogu. Kaip eh, žinote, Jau žies ketvirtą dieną buvo pateiktas šis pasiūlymas, galutinė data 12 E, gegužės 30 e, pakeitimų pateikta. Tad žinome, te kokie mums dar liko žingsniai. Ir dabar balsuosime dėl įgaliojimų. Balsuosime per plenarinį posėdį Liepos e, plenarinės sesijos metu. Tad pradedame balsavimą, jeigu niekas neturi komentarų. Aštuntas pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmesta. Devintas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patvirtinta. Dešimtas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patvirtinta. Vienuoliktas. E, balsavimas dalimis SND. Prašo pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patvirtinta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko Atrodo, kad e, patvirtinta, tačiau pasitikrinkime. Pradedame balsuoti. Antroji dalis iš 11 pakeitimo. Pad, už, e, baigiame balsuoti. Patvirtinta. 12 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patvirtinta. Pirmasis e, pranešėjo kompromisas, kas už kas prieš kas susilaiko patvirtinta. Dabar antras kompromisas, kitame puslapyje antras kompromisas, taip pat pranešėjo, kas už kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Dabar 21 pakeitimas, kas už kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 22 su žodiniu pakeitimu, kurį pateikė Petra Kanavertet. Kas už kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 23. kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 24. kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 25. kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Toliau. Trečias kompromisas, kurį pateikė pranešėjas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Pirmas pakeitimas, trupel, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Antras pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Toliau e, konstatuojamosios dalys. Trečia. Mm, norite pasitvirtinti, pasitikrinti, bet atrodo ir taip aišku. Taigi pradedame balsuoti dėl antros konstatuojamosios, tiksliau antro pakeitimo A konstatuojamojo dalyje pradedame, baigiame. Patvirtinta. A3 konstatuojama dalis Morgalo, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta, ketvirtas pakeitimas, patvirtinta, penktas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Šeštas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmestas septintas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patvirtinta ir galutinis balsavimas dėl šios nuomonės elektroniniu būdu pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Taigi labai ačiū kolegų Izraelski. 21 už 2 prieš, e, niekas nesusilaiko, taigi rezultatas tikrai puikus, jisai tikrai mus maloniai nuteikia. Dabar pereisime prie paskutinio balsavimo, tai yra diekonų e, nuomonė. E, balsavimo nebuvo, taigi dabar Ai, kolegė Svedrova norėtų, kad e, prie paskutinio balsavimo būtų pridėtas ir jos balsavimas, kadangi atrodo nebuvo užskaičiuotas. O dabar pereikime prie e, galimybę ES geografinės nuorodos apsaugą taikyti ir nežemės ūkio produktams. E, Mirė Diakonų autorė, autorius Pradedame balsuoti. Taigi pirmas pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Antras. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Trečias. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Ketvirtas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patvirtinta. Penktas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Toliau trečias kompromisas, kurį pateikė pranešės, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patvirtinta. Aštuntas Nekov pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patvirtinta. Devintas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patvirtinta. Pirmas kompromisas, kurį pateikė pranešės, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patvirtinta. Toliau penkioliktas pakeitimas, Partričelio, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 18, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 21, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 22, kas už, kas prieš, kas susilaiko. At, patvirtinta 23, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patvirtinta 25, kas už, Kas prieš? Kas susilaiko? Atrodo patvirtinta, tačiau pasitikrinkime, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. 26. Atsiprašau. 28. Krasnodepski kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 29 balsavimas dalimis, kurią reikalauja APP. E Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Toliau 30. Žuliau, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 31. Kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 32. Kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 33. Kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 34. Su žodiniu pakeitimu numeris 1. Kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Antras kompromisas pateiktas pranešė už, prieš, susilaiko patvirtinta. 40. Kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Ketvirtas kompromisas, kurį patikė pranešėjas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtintas. 45. Kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 47. Su žodiniu pakeitimu numeris 2. Kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 48. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, pat atmesta. 49 už, prieš susilaiko, patvirtinta. 50 kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 43 kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 54, atsako pirmininkė, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 55, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 56 už, prieš susilaiko patvirtinta. 57 už, prieš susilaiko patvirtinta. 58 Atsiprašau, atsimtas. 59 Evans, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patvirtinta. 60 už, prieš, susilaiko. Patvirtinta. 61 už, prieš, susilaiko. Patvirtinta. 62 kas už, prieš, susilaiko. Patvirtinta. 63 kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmesta. 64 Kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 65. Kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Ir dabar balsuosime elektroniniu būdu. Elekt, galutinis balsavimas, pradedame balsuoti. Pra, baigiame balsuoti. Taigi, Dar kartą balsuojame, dar kartą balsuojame. Ir baigiame balsuoti. Ar jau dabar gerai? Dvidešimt trys už ir dvidešimt trys e, prieš. Sensacija. Taigi, kolega, e, prašom žodis jums pranešiau. Prašau. Il mikrofono al... Vicepirmininkų diekonų mikrofonas neveikia. Kai aš nusprendžiau ginti kultūros komitete šią temą, dėje buvo labai mažai kolegų, kurie ten dalyvavo. Ir aš jums pristačiau vieną daiktą, kuris buvo pagamintas Danube, Dunojaus deltoje. Labai ačiū už balsavimą. Ir e, pažadu jums atvežti visą eilę tokių pačių daiktų ir e, padovanoti. Tikrai surprizas, mums labai įdomu bus E, susipažinti su, su tuo, tais specifiniais geografiniais, e, geografinio vardo e, daiktais. Taigi dabar toliau galimybė Europos Sąjungos geografinės nuorodos apsaugą taikyti ir nežemės ūkio produktams. Dabar komisaras, atsiprašau, turėtų Welcome, dear Commissioner. I'm very glad to be eh, to have this occasion for the committee. Sveiki atvykę, brangus komisarė, labai malonu Jūs matyti kartu su mumis ir bus labai įdomu išgirsti eh, apie pasiūlymus susijusius su švietimu, kultūra, jaunimu ir sportu. Ir toliau pereisiu į gimtą italų kalbą. Sono molto felice di... Labai džiaugiuosi, kad komisijos narys sutiko dalyvauti mūsų posėdėje ir manau, kad e, dabar labai svarbu yra tai, kad e, mes palaikome nuolatinius ryšius su komisija. Tiksliau, mūsų kult komitetas su Europos komisija ir e, dabar prasideda naujas tarp institucinių santykių laikotarpis ir manau, kad galime e, sustiprinti ir, ir skaidrumą ir galime suteikti ir komisijai, ir tarybai daugiau informacijos apie įvairių programų įgyvendinimą. Mums e, labai svarbios savo raštų tokios programos kaip Erasmus, arba jaunimui skirtos įvairios programos. Aš manau, kad e, Junkerio komisijoje šitiems dalykams turėtų būti teikiama daugiau svarbos. Mūsų šios dienos susitikimui skirta pusantros valandos iš pradžių. Dešimt minučių maždaug suteiksime, dešimčia minučių suteiksime žodį komisijos nariui, paskui galės e, pateikti klausimus kolegos dėmesį suteksime ties trimis aspektais. Visų pirma, padiskutuosime apie tai, kas mums rūpi labiausiai, ką tik tai mes e, balsavome dėl 16 metų biudžeto ir dėl įgaliojimų susijusių su trišalių dialogu. Žinome, jog daugiametėse, jog finansinėse perspektyvose mums pavyko pasiekti, jog kūrybingai Europai ir Erasmus Plus lėšos yra padidintos, tačiau biudžetas dar nėra pakankamas kitoms iniciatyvoms, pavyzdžiui, e, pilotiniams projektams greičiausiai bus sumažintas finansavimas, bet tik manau, kad e, galime tikėtis, jog e, jūs padėsite ginti 16 metų biudžetą žinome, kad e, vis dėlto yra tam, tam tikrų gandų, jog bus bandama apkarpyti 16 metų e, biudžetą. E, Erasmus Plus, aš jau vakar sakiau, susiduria su e, mokėjimų problema, ne tik tai investicijų problema ir šią problemą turime spręsti ir manau, kad jūs padėsite tai daryti. Taip pat, aišku, kolegos pateiks ir klausimų kitais aspektais, kurie mums yra prioritetiniai. Mums kyla nerimo ir dėl kai kurių politinių aspektų, nes e, žodžiai kultūra ir švietimas praktiškai neminimi tarp dešimties Junkerio plano e, punktų. Mes turime peržiūrėti švietimo ir mokymo programą Europą 2020 kontekste ir norėsime aišku žinoti, kaip e, kultūros generalinis direktoratas bando įtvirtinti kultūros prioritetus Junkerio programos kontekste, kaip yra bandoma ginti kultūrinį paveldą. Patvirtinome kaip tik tai pranešimą šituo klausimu, yra e, komisijos e, komunikatas, taip pat šita tema. Manau, kad e, kol kas padėtis šiais klausimais dar nėra labai gera, nes žinome, kad nėra nei augimo, nei socialinės integracijos, mokyklos reformos dar buksuoja įvairiose valstybėse narėse. Yra taip pat problemų dėl studentų judumo, dėl investicijų išvietimo sistemas. Kitas e, dalykas - Junkerio investicijų planas. Aišku, kolegos pateiks klausimų ir šitą temą. 16 metais yra naujovių šiame kontekste, tačiau norėtume konkrečiai žinoti, kokie bus e, siūlomi konkretus projektai kultūros e, srityje. Netaip senai vyko bendras seminaras, kur buvo kalbama apie į mokymasi, elektroninį mokymasi ir apie tai, kaip šios naujovės turi būti dėgiamas švietimo srityje apskritai. Parlamentas siekia taip pat, kad investicijų plane būtų nuoroda į kultūros e, sektorių. Norėtume taip pat žinoti, paklausti jūsų, kaip e, jūs e, bandote e, spręsti prieigos prie kultūros, autoriaus teisių, klausimus skaitmeninės darbo tvarkės kontekste. Bet, aišku, kolegos patys paklaus šitų dalykų. Mes e, ruošiamės taip pat e, aplankyti. aplankyti vieną iš agentūrų ir e, mums labai svarbu dabar geriau suprasti, kaip komisija nagrinėja visus šitos klausimus. Dar kartą dėkoju, kad sutikote dalyvauti mūsų posėdėje. Dabar žodis jums, o paskui klausimų raundas. Much, Labai ačiū, ponė pirmininkė. Gerbėmieji Europos parlamento ir kultūros komiteto nariai, man didelė garbė dar kartą pas jūs lankytis jau ne pirmas kartas, kai lankausi. Paskutinį kartą prieš kelis mėnesius mes kalbėjomės plačiais horizontaliais klausimais ir vyko e, pirmieji mūsų pokalbiai šią temą. Ta tikra e, dabar šita proga suteikia galimybę labiau pasigilinti. E, nu, keletą įžanginių žodžių pasakysiu. Trumpai paminėsiu tris prioritetus e, švietimo srityje, kultūros srityje. Tai pirmiausia, švietimas. Per pastarosius mėnesius jau nemažai kas įvyko. Įvyko įdomių pokyčių ir matysim naujų kartu įvykių, kurie šiaip jau prisidės prie švietimo padėties pokyčių per ateinančius mėnesius. Antra, norėčiau Jums priminti štai ką. Iš esmės, švietimas, mokymas kol kas neįvardytas kaip ES politika, kuri tiesiog mm, subordinuota užimtumo politikai. Tad svarbiausi uždaviniai tai padėti tokiems procesams, kuriais būtų galima skatinti užimtumą, užimtumo galimybės. Ir kartu, kad tai galėtų padėti švietimo mokymo įstaigoms kad šios tiesiog įgalintų e, studentus baigusius tas įstaigas, kad šie galėtų susirasti darbą. Tai svarbu. Ir tikrai kalbam apie tokį esminį momentą, kai mes turėtume veikti daugiau tam, kad e, skatintume darbo e, tiesiog įdarbinimo geresnės galimybės. Na ir mokymo švietimo politikoje mes jau iš tikrųjų turim gerų šansų iki 20 metų pasiekti tų užsibrieštų svarbiausių tikslų. Tačiau mm, geresnis, e, tiesiog geresnė galimybė būti įdarbintam ir e, mokymo švietimo institucijų veiksmingumas, tai yra svarbiausi elementai, kuriuos mes aptarinėjom e, kartu su valstybių narių švietimo ministrais. Kita vertus, per pastaruosius šešis mėnesius matėm, e, kokių tragiškų įvykių vyko Europos demokratiškose visuomenėse. Noriu paminėti Paryžiaus, e, Danijos, Kopenhagos e, ekstremistų išpolius prieš piliečius. Ir tai rodo, kad trūksta kažkokio esminio dalyko, ar bent jau tas esminis dalykas susilpnėjęs mūsų visuomenėse. Būtent turiu galvoje demokratinį socializavimasi. Tad mes pirmiausia turim ištirti, turim nustatyti, dėl ko e, susilpnėjo visuomenės pasitikėjimas e, visuomenės institucijomis, e, viešosiomis institucijomis, kokios būtent tokių reiškinių šaknis, kas paskatina jaunus žmonės griebtis tokių veiksmų. Ir turėtume pamastyti, ką galėtume padaryti tiesiog kovodami su ekstremizmu radikalėjimu demokratinėse visuomenėse. Ir viena, vienas svertų, viena priemonių tai mokymas švietimas, mokyklos, mokytojai, nes būtent tie elementai yra svarbiausi demokratinėse visuomenėse. Jie gali stiprinti demokratinės vertybės, jie gali mokyti e, mokinius e, tokių svarbiausių socialinių įgūdžių tam, kad po to mokiniai e, E, baigę mokyklas galėtų įsilieti į demokratišką visuomenę ir, ir saugoti šios visuomenės vertybės. Ir kaip tik todėl mes kartu su Prancūzijos ir Latvijos švietimo ministrais po Paryžiaus ir Kopenhagos išpolių ėmėmės naujo proceso, vadinamojo post Paryžiaus proceso. Tas procesas tai E, tiesiog dialogas e, tarp švietimo ministrų ir e, dialogas prasidėjo kovo 17-ąją. To dialogo tikslas - nustatyti mokymo švietimo įstaigų vaidmenį kai būtų galima vaidmenį keičiantis mintimis ir gerąją praktiką, E, apie tai būtent kaip mokyklos, e, mokymo institucijos, mokytojai gali prisidėti prie demokratinių vertybių ūkdymo, kaip būtų galima spręsti e, ekstremizmo atvejus tarp jaunimo ir kaip švietimo ministrai tiesiog gali tiesiog bendrai prisidėti prie būtent šitų visų vertybių ūkdymo ir jų įtvirtinimo mokyklų programuose. Kaip jau minėjau, šis procesas prasidėjo kovo 17. -ąją. Gegužės mėnesį įvyko švietimo ministrų tarybos posėdis ir mes kalbėjom apie naujasias šios ryties tendencijas. Na ir būsimoji pirmininkausiančioji tarybai valstybė Luksemburgas tikrai irgi e, prisijėmęs yra įsipareigojimų ir mes tikimės, kad iki šių metų pabaigos pavyks patvirtinti tarybos išvadą skirtą šiai sryčiai. Dabar šio proceso svarbiausi elementai yra tokie. Tai pirmiausia, pateikti mokymo švietimo sistemų pavyzdžių ir kartu padėti tam tikrus kertinius ak akmenis e, e, siekiant e, įtraukaus mokymo visiems vaikams, skatinant ar kultūrinį dialogą ir, ir, ir siekiant kitų tikslų. Tad visi elementai yra svarbus šiame procese. Na, o mano kaip komisaro atsakingo už švietimą, kultūrą, jaunimą ir sportą klausimus, tai tiesiog padėti valstybių narių švietimo ministrams, e, regioninėms, e, kitoms institucijoms, padėti, paremti, skatinti, tiesiog prisidėti prie šitų uh, visų procesų, per kuriuos būtų galima stiprinti demokratinės vertybės ir socialinį, demokratinį so, socialėjimą. Kitas labai svarbus įvykis ar nauja tendencija tai bendradarbiavimas, tai yra glaudesnis ryšys tarp užsienio diplomatijos ir, ir būtent uh, kultūros klausimų. Dabar peržiūri, peržiūrimi dabar yra e, kaiminystės ir, ir užsienio ryšių politikų prioritetai. Ir dabar e, vyriausiojo atstovė e, dabar įpareigota į užsienio ryšių politiką įtraukti uh, tam tikrus švietimo, sporto elementus. Jeigu dabar mes kalbam apie tam tikrą švelnę galę pasaulyje, tai turime galvoj ne Junktinės Amerikos valstijos. E, e, tokia galia yra e, Europos Sąjunga. Mes turim kartu politikos rytį, kurie apriemė, apriepia švietimą, kultūrą, jaunimo klausimus, sportą, Europos kultūra cituojama visose pasaulio vietose. Europos universitetai, Europos mokymo ir švietimo sistemos e, teikiami kaip geri pavyzdžiai e, kitiems pasaulio regionams, kitoms pasaulio valstybėms. Na ir be to matom, koks naudingas gali būti sportas, skatinant E, Europos civilizacijos, Europos kultūros idėjų sklaidą pasaulyje. Man labai malonu, kad e, vyriausioji atstovė ir kartu komisaro atsakingo už kaiminystės politiką kabinetas iš tikrųjų dirba labai konstruktyviai, mes dirbam kartu ir tai reiškia, kad mes turim tikrai gerą progą pakloti kultūrinės diplomatijos svarbiausius elementus e, ir juos įtraukti į užsienio politiką. Na ir be to, taip, čia šiame kontekste kartu svarbus yra ir subsidiarumo principas. Tai yra, mes nenorime spausti valstybių narių, sukurti kažkokį supranacionalinį lygį e, kultūriniai švietimo veiklai, Aš čia nenoriu e, tiesiog būti savotiškas supraministras. Aš tiesiog tik tai noriu skatinti ir padėti valstybių narių veiksmams, nes yra sričių, kur valstybių narių kultūros politika, diplomatija pati veiksmingiausia. Tačiau gali būti atokių, nemenkų regionų, kur bendri Europos veiksmai gali prisidėti prie Europos vertybių, Europos demokratinių vertybių sklaidos. Antai, sakykime, tai traukiant į Europos vystimosi politiką ir panašiai. Nepamirškim ir štai ko. Švietimas, kultūra ir sportas gali būti tiltai tarp regionų, tarp valstybių, tarp kurių šiaip jau nėra tiesioginių ryšių. Na ir trečias dalykas, paminėsiu balonės procesą, nes praėjusį kartą aš pažadėjau, kad pateiksiu informacijos apie proces, balonijos proceso padėtį. Tai irgi gali būti labai svarbu, kalbant apie švietimo politiką ateityje. Pirmiausia, norėjau padėkoti Kristinai Ribatskai už pranešimą skirtą Bolonijos procesui ir Ernestui Maragalai. Maragalui norėčiau padėkoti, dėja, atrodo, jo nėra salėje, nes jis dalyvavo Jerevane, kur vyko minister, ministrų konferencija Bolonijos proceso klausimais. Bolonijos procesas iš tikrųjų pasiteisino, nes jau sudaryta galimybė 48 valstybėms kalbėtis aukštojo mokslo klausimais ir kartu iškelti aukštai mokslą, padaryti jį regimesnį, suartinti aukštojo mokslo sistemas. Kita vertus, mes visi, e, mums visiems tenka tam tikrų išbandymų Bolonijos procese Ir nes e, aukštojo mokslo sistemų lygis labai nevienodas, e, aukštojo mokslo sistemos labai margus. Ir todėl e, mes turėtume tiesiog įvertinti padėtį ir tiesiog pamastyti apie tam tikrus sprendimus, kaip būtų galima uh, E, sustandartinti aukštojo mokslo sistemas, padaryti jas e, artimesnės viena kitoms, nes mes tikrai turėtume užtikrinti aukštojo mokslo baigimo pažymėjimų, diplomų, e, tarpusavio ekvivalentiškumą, pripažinimą ir kartu užtikrinti kitų elementų e, aukštojo švietimo sistemos, sistemose ekvivalentiškumą. Tad tokie uždaviniai mūsų laukia trumpai. Na ir dabar trumpai atsakysiu į ponios komiteto pirmininkės e, įžanginius klausimus. Ateinančių metų biudžetas. didžiosios programos, e, iš tikrųjų joms e, numatytas stabilus finansavimas, antai Erasmus Plus ir kūrybiškoji Europa šios dvi programos iš tikrųjų e, tvirtai laikosi, finansavimas numatytas. Erasmus Plus biudžeto lėšų, lėšų pakankamai numatyta, joms joks pavojus negrėsia. Na ir mes didesnį dėmesį skiriam ūkio augimui ir užimtumui. Tad visos tos lėšos mokymui švietimui e, tam, kad mokymas švietimas galėtų prisidėti prie ūkio augimo, e, geresnio užimtumo padėties, tai e, lėšos bus valstybėms narėms numatytos. Kita vertus, mes norėtume daugiau lėšų numatyti post Paryžiaus procesui, apie kurį aš užsiminiau. Nes turėtume nepamiršti pilietybės kartu aspekto. Ir mes turėtume remti tokius mokymo švietimo projektus, kurių tikslas skatinti pilietiškumą, socialinę įtraukti. It ir manyčiau, kad bus numatyta e, gerų lėšų. Dabar Europa 2020 ir IT 2020 programos. IT 2020 programa iš dalies patenka į ponios Teisens e, portfelį. Mes labai gerai bendradarbiaujam su ponia Teisen, komisijos narė jos ir mano kūruojami klausimai neatsiejami. Mes iš tikrųjų galim daugiau pasiekti tvirtai bendradarbiaudami, nes darbo rinka, mokymo švietimo sistemos yra labai glaudžiai susiję sektoriai. Tad mes iš ties turim dirbti kartu ir kartu siekti tikslų nes e, jeigu veiktume izoliuotai, tai tikrai tikslų nepasiektume. Kultūros paveldo apsauga. Žinau, kad Europos parlamentas yra ėmęsis labai svarbių iniciatyvų ir mes sureagavom į tai. Antai praėjusį mėnesį komisija priėmė komunikatą skirtą kultūros paveldo saugojimui ir taryboje patvirtintas e, dokumentas, kuriuo draudžiama kultūros prekių importas iš artimųjų rytų. Kai lankiausi Oslo, e, dalyvavau Europą Nostra e, ceremonijoje, irgi kalbėjau apie tai, kad reikia veiksmingiau saugoti kultūros paveldą. Vyksta bendradarbiavimas tarp UNESCO ir ES institucijų. Ir aš tikrai tikiuosi gerai bendradarbiausias kartu su jumis šiais klausimais. Toliau, EFSI, vadinamasis Junkerio investicijų planas, strateginių investicijų fondas. Tai taip mes palaikom ryšius su Europos investicijų banku, su valstybėmis narėmis ir mes skatinam valstybės narės tiesiog e, duoti paraiškas, e, gauti lėšų pagal Junkerio investicijų plano, e, lėšų mokymui švietimui, praktikos vietoms, kartu mažosiams vidutinėms įmonėms Bet čia didžiausias, sunkiausias klausimas būtų mokymo švietimo infrastruktūros. Mes, mes, nega, mes galim e, kartu gauti e, lėšų e, infrastruktūroms iš kartu regioninių fondų, regioninės plėtros fondo. Ir čia dabar vėlgi raginama tiesiog sutelkti lėšas, koncentruoti lėšas šiame fonde, kurios būtų nukreiptos uh, švietimo įstaigų infrastruktūroms. Be to, kartu e, lėšos numatytos e, tiesiog e, mokytojų, dėstytojų mokymui, praktikos vietoms ir Europos investicijų bankas tikrai mielai gali prisidėti prie šių investicijų. Na ir galiausia, labai trumpai apie mano paties bendradarbiavimą su komisijos nariu Oettingeriu. Mes labai gerai bendradarbiaujam, nes audio vizualinė politika tai jo kompetencijos rytis. Ir dabar jau peržiūrimos šios ryties audiovizualinio sektoriaus direktyvos ir Aš šiaip jau prisidedu prie jų peržiūros kultūros aspektų klausimais ir tikrai mes e, turėsim dar progų aptarinėti tuos klausimus e, susijusius su viena bendraja skaitmeninė rinka. Tad tiek. Labai ačiū. E, Dėkuoju komisijos nariui už e, komentarus apie komisijos vykdomą politiką. Kai kurie iš e, prioritetų sutampa su mūsų prioritetais. Pastaraisiais mėnesiais mes e, kaip tik ir dirbame ties kai kuriais iš tų minėtų klausimų. Jūs jau minėjote rezoliuciją dėl kultūros paveldo. Ir tai e, taip pat susijęs su, e, pavyzdžiui, kultūriniu E, diplomo aspektu. Ir e, su kultūrinės diplomatijos, atsiprašau, aspektu ir šituo klausimu mes dirbame kartu su AFETO komitetu. Taip pat e, Balonijos procesas yra be galo didelis svarbos. Mes turime suvienodinti švietimo procesus valstybėse narėse ir turime užtikrinti, kad mokslas būtų prieinamas jaunimui. Mes e, rugsėjo mėnesį renksime klausimą UNESCO konvencijos dėl kultūrinės ir kalbų įvairovės e, dešimtmetis ir kalbėsime apie tai, kaip e, galime skatinti kultūrinę įvairovę. Šiuo klausimu parlamentas pateiks kai kurių pasiūlymų ir gairių. Dabar klausimų raundas. Pirmiausiai kolegos Ver ir Libačka. You have some problem with the microphone. There is some... Atrodo, kad yra problemų su mikrofonu. Kalbėtojos, kalbėtojo nesigirdi. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti komisarui už tai, kad papasakojo apie savo darbą ir man labai džiugu, kad jis kalba man suprantama kalba. Taip pat labai džiaugiuosi, kad e, turim tokį šaunų komisarą. Jo pristatyti prioritetai geri. Švietimas turi būti įrašytas į tokį kontekstą, kad dedamos pastangos gauti daugiau, sukurti daugiau vietų. Žmonės, kad būtų šviečiami ne tik tais e, geriau atlikti darbą, bet ir apskritai gyvenimui. Man labai e, džiugu buvo girdėti apie demokratinę socializaciją. E, krizės metu jaunimas labai susvetimėja, tampa pasivus, E, atmestas, nebesiintegruoja į visuomenę, į visuomeninį gyvenimą ir tai savaime jau yra nelaimė didžiulė. Todėl manau, kad Europai reikia, kad jaunimas aktyviau dalyvautų visur, taip pat ir politikoje. E, labai geras instrumentas socializacija yra mokykla, o mes esame atsakingi už tai, kad situacija gerėtų. Žinoma, mokykla nėra vienintelė, kuri atsakinga už e, jaunimo e, skirti. Tačiau mokykla tikrai gali dalyvauti šiame procese. Aš taip pat labai džiaugiuosi, kad išgirdau, jog mes beveik pasiekėme Europą 2020 tikslus tačiau kita vertus tie tikslai nėra tokie jau labai aukšti. Galbūt e, šios kadencijos metu reikėtų pagalvoti apie tai, kaip naujai apibrėžti tuos tikslus. Galbūt jeigu paprasčiausiai pagalvotumėm apie tuos jaunuolius, kurie užsirašo studijuoti į E, aukštasias mokyklas ir tai paimti kaip indikatorių, tačiau tai nėra pakankama. Vienas iš ministrų nurodė, jog 80, o gal net ir daugiau procentų jaunimo užsirašo į trečią studijų ciklą, tačiau to neužtenka. Tai tikrai nerodo, jog, e, kokybių, e, koky, jog studijų kokybė yra aukšta. Tai, kad užsirašo jaunuoliai universitetą, tai dar nieko nesako apie lygį. Taip pat drop-out indikatorius vadinamas irgi nėra pakankamas, taip pat reikėtų pagalvoti, kaip jį pakeisti. Ir dar reikėtų pagalvoti apie tai, kaip e, pakeisti švietimo sistemos e, efektyvumo indeksą. Tas indeksas turėtų būti pagristas turiniu, ir turėtų būti kažkaip viskas susijęta su kokybė, su studijų kokybė. Tad norėčiau išgirsti jūsų nuomonę, ką jūs apie tai manote. Ar galima pagalvoti, kažkaip mąstyti apie tų indikatorių, apie tų tikslų kažkokį performulavimą? Nes bent jau apie trečią ciklą kalbant, tai tikrai man nesusidaro toks įspūdis, kad labai daug kas pasitaisė. Ačiū kolega Libačka. Mikrofonas turbūt veikia, o gal ir ne. Mm, lyg tai kažkokių problemų atsirado jį įsijungiant. Ecco, it's okay, it's okay, it's okay, it's okay. Christine. Okay. Bardzo dziękuję Pani Komisarzu. Z przyjemnością Pana... Labai ačiū, e, komisarė, labai maloninu buvo jūsų klausyti. Tačiau aš norėčiau mm. tris pastabas išsakyti. Pirmiausia, žinau, kad e, balonės procesas buvo labai svarbus, kuriant e, švietimo pagrindą Europoje. informacinė visuomenė Europoje manoma, kad jau e, merdėja ir dabar jau e, didžiausias ir svarbiausias dalykas yra žinios. Ir aišku, kad e, ateityje žinios taps labai svarbiamis. Bolonės procesas yra labai svarbus, manau, kad jūs uh, Mm, pamatėte, kaip tos sistemos skiriasi ir kad manote, jog tai yra centrinis proceso, e, centrinė proceso ašis, tačiau tam, kad procesas testusi, testusi mums reikia e, pademonstruoti daugiau kūrybiškumo ir vienoje ir kitoje sistemoje, o taip pat reikėtų stebėti, kaip studentai ir dėstytojai gali e, judėti po ES teritoriją. Kas atsitinka tiems studentams po mokslų, ar jie gali susirasti darbo ar negali. E, kaip programas palyginti tarpusavyje, apskritai ar jos gali būti palyginamos. Dar jūs iškelėte vieną klausimą. Kaip Jūs manote, ką reikėtų padaryti, kad teorinis ir praktinis mokymas ateityje būtų e, sujungti ir taptų populiaresniais. Tos binarinės sistemos turėtų E, būti prieinamos daugelį sričių, nes antraip, galėtų, e, nes antraip rizikuojame prarasti savo kompetenciją. Po jūsų pasisakymo taip pat norėčiau pasakyti, jog man be galo malonu, jog manote, kad e, Paryžiaus procesas labai svarbus, 21 e, punktas, kurį paminėjo e, sekretoriai, bet ar kalbėjote apie panašias rytis su komisarais atitinkamais, kaip in, internetą panaudoti? siekiant kovoti prieš terorizmą ir džihadizmą, siekiant didesnio suartinimo. Aš manau, kad jaunimas tik internete ir matosi. Kalbant apie aktyvesnį gyvenimą, mums reikėtų kažkokiu būdu pasiekti, kad jaunimas nu, iš to interneto išeitų. Ir kad jis atsiribotų nuo ekstremistų įtakos. Nežinau, e, kaip padaryti taip, kad Bolonijos procesas e, būtų geriau vertinamas ir kaip e, internetą panaudoti, kad būtų sukurtas didesnis demokratiškumas, didesnė demokratija tarp jaunimo. Ačiū, toliau kitas prelegentas. Mm. Um, Dėkoju, komisarė, kad atėjote. Europos kultūrinis paveldas savoka, kurią aš kvestionuoju ir ne aš vienas, daugelis iš mano kolegų daro tą patį. Šis, e, ši, ši, ši savoka labai e, federalistinė e, ir pavyzdžiui vakar jūsų kolega iš Graikijos komisaras taip pat minėjo šią savoką. Mes dabar bandome sukurti tokį modelį, kada bendradarbiautų 28 valstybės. Būtent taip ir vyksta, mes bandome bendradarbiauti, norime to ar ne, nes yra tam tikrų kultūrų, labai stiprių kultūrų, labai e, e, išdidžių, kurios e, tikisi, jog kovoja prieš ekstremizmą. Tačiau čia yra E, mums reikėtų kažkaip tai nuo teorijos nukrypti prie praktikos, kad kultūra e, virstų galų gale švietimu. Jūs kalbėjote apie Boloniją, Erasmus, ECR taip pat remia Erasmus, tačiau, tačiau Junkerio planas ir Horizontas 2020. Tai yra toks dalykas, kuris Europą sumažina ir man jis neprimtinas. tikrai e, daugelis valstybių negali arba gali labai mažai pasinaudoti Junkerio planu. Čia turiu galvoje universitetus tose šalyse, kurios e, labai viską sureglamentavusios ir labai viską kontroliuoja valstybės lygmenyje. Taigi negali tokios e, mokyklos kurti vadinamųjų spin O. Kaip rasti dialogą su universitetais ir ministerijomis švietimo, mums tas dialogas reikalingas. Dėkoju, kolegė Maura. Grazie, prezidenta. Ačiū, pirmininkė. Taip pat norėčiau padėkoti ponui Vančičiui kad e, atvyko susitikti su mūsų komitetu ir aš norėčiau Jums du klausimus užduoti. Pirmas klausimas yra klausimas, o kitas tai būtų toksai daugiau pamastymas. Komisarė, norėčiau Jūsų paklausti, ką Jūs galvojate. Pirmiausia klausimas. Jūs paminėjote, kad labai svarbu kultūrinė dimensija e, išoriniam veikimui ir labai svarbu diplomatija ES kultūrai. E, ir e, galbūt galėtumėte pasakyti, kaip jūs galvojate, kaip visą tai konkrečiau e, išreikšti, kaip Europos kultūra, e, kaiminystės politika galėtų čia veikti ypatingai e, kalbant apie migraciją ir žmonių judumą. Kita vertus, mes matome, kad vyksta daugybė tragiškų įvykių Paryžiuje, Kopenhagoje, Briuselėje. Ir jūs uh, paminėjote šiuos miestus labai konkrečiame kontekste. Jūs sakėte, kad ir e, atsiranda labai didžiulis atotrūkis tarp tų e, vertybių. Galbūt galėtumėte patikslinti tas mintis ir galbūt galėtumėte dar į savo sąrašą įsirašyti keletą klausimų, keletą sričių, kuriuose mes labai atitrūkstame nuo europietiškų vertybių, pavyzdžiui, e, e, mirties bausmė, mirties bausmės atstatymas kai kuriuose valstybėse narėse, konsultacijos toje srityje, čia turiu galvoje vieną šalį, e, apie kurią buvo diskutuojama plenarinės sesijos metu Strasbūrė. Žinoma, tai yra jūsų šalis Vengrija. ir tai yra jūsų vyriausybė. Nes prieš tapdamas komisaru jūs buvote tos vyriausybės sudėtyje. Taigi vyksta konsultacijos su gyventojais, tiksliau numatytos konsultacijos su gyventojais. Ir ar jūs manote, kad tai yra, e, atitinka Europos e, principų? Με ιδιαίτερη προσοχή παρακολούθησα την εισήγηση. Αφορούσε Aš labai ateidžiai klausiau komisaro pasisakymo, jis kalbėjo tik apie tai, kad reikia išlaikyti kultūrinį paveldą. Tačiau, ponas komisarė, jūs taip ir neužsiminėte apie kultūros ir civilizacijos kūrimą. Kitai žodžiai tariant, jei kalbėsime tik apie Europos paveldą, ir juo rūpinsime, rūpinsimės. Ir jeigu nežiūrėsime, kaip toliau kurti civilizaciją bei kultūrą, tai vadinasi pralaimėsime. Jeigu Europos tautos remsis tik tai savo kultūra ir civilizacija, tai susirgs didžiulę, e, susirgs labai sunkia lyga, e, kada matys tik tais ateitį ir nematys ateities. Jūs nekalbėjote apie civilizacijos kūrimą, ir civiliz, e, kultūros kūrimą. Pirmiausia, norėčiau pakalbėti apie kultūrinį paveldą. Aš ne vieną kartą pabrėžiau, kalbėdama šiame komitete, jog pirmiausia reikia padaryti taip, kad meno kūriniai grįžtų į tą šalis, kuriuose jie buvo sukurti. Visą tai reiškia, kad, e, reiš, e, reiškia, kad tie kūriniai, kurie buvo nacijų trečiojo reiko pavokti, turi grįžti į Graikiją. Bet ne tik į Graikiją, į visas šalis, kur visi pagrobti meno kūriniai turi sugrįžti. Milo Venera, e, Savantras e, pergalė į Graikiją turėtų grįžti, taip pat iš Londono e, Pertenono e, kūrinys. Viskas turėtų sugrįžti į kilmės šalis. Toliau norėčiau pakalbėti apie kultūros kūrimą. Norėčiau pabrėžti. kad tik tie piliečiai, kurie kuria kultūrą, ją gali kurti tada, kai e, savo rankose laiko dvasinį ir protinį gyvenimą. Gana mokytis viską mintinai mokyklose ir kartoti kaip papūgoms, nes papūgos tik pamėgdžioja, jos neturi kritinio proto. Taigi reikia liautis mokytis atmintinai, reikia e, stengtis galvoti kritiškai. Ir reikia, kad e, mokykla galvotų, kaip tų tikslų tiekti. Dar norėčiau Jums pavyzdį vieną paminėti. Otomanų e, okupacijos metu Graikija netgi buvo sukūrusi universitetų, e, intelektinių centrų visur Graikijoje, Azijoje. Nepaisant e, to, kad Graikija buvo okupuota. Taigi, net ir sunkiomis sąlygomis galima kurti kultūrą. Čia norėčiau priminti Meliną Merkurį, kurią visi puikiai žinote ji buvo ministrė ir e, iškėlė tokią savoką kaip e, kultūrinis kapitalas. Nereikia, kad e, kiekvienos šalies kapi, kultūrinis kapitalas būtų kažkaip išskirtas. Reikia, kad kiekvienam kaimelyje, kiekvienam miestelėje ta kultūra klestėtų. Kad kultūra jaustųsi politikos remiama. Pavyzdžiui, mano kaime jau sukurta penki muziejai, dabar dar trys kuriasi toje saloje. Reikia, kad ES atvyktų mūsų aplankyti ir kad mums e, teiktų paramą kuriant šį kultūros pastatį, aš, pastatą. Aš labai praktiškai viską žiūriu ir tą prašymą pakartoju jums, kaip jau esu ne vieną kartą išreiškęs, atvykite mūsų aplankyti į Lakso salą. Tuomet labai aiškiai pats pamatysite mūsų šalį, kurią gali paremti Europos Sąjunga, statant, e, pavyzdžiui, muziejų pastatus. Aš kartosiu ir kartosiu šį kvietimą, e, kol dar esu čia, kadangi netrukus ketinu atsistatydinti. Aš neprofesionalas, vienų metų man pakanka šioje kadencijoje, reikia, kad atvyktų profesionalai manęs pakeisti, taip kad iškesite mane dar mėnesį, o paskui atvyksite aplinkyti. Non, è, non si tratta di supportare, noi siamo molto onorati. Mes, e, mums labai didelė garbė, kad jūs e, esate mūsų komiteto narys. Tai tikrai nėra taip, kad mes e, turime kesti jūsų bavimą. Ir mes labai apgalėstaujame, kad jūs uh, paliksite mus. Dabar dar kartą dėkoju Jums už tokį turningą pasistatymą. Kolega Trupel, o paskui kiti kolegos, kurie užsirašė. Ačiū, komisarė, kad atvykot pas mus. Aš pradėsiu pirmiausia nuo mokinių klausimų ir tiesiog E, nutolusių nuo visuomenės ar verbuojamų ekstremistų ir kurie renkasi radikalią ideologiją. Tad čia e, šiuo atveju reikia bendradarbiauti su e, musulmonų bendruomenėmis, nes šios gali veikti jaunus žmonės, šios gali teikti jiems patarimus, remti juos. Kita vertus, Europos šalyse yra pavyzdžių, kai Mm, islamo mokytojai, e, kurie šiaip jau e, baigia mokslus Europoje, jie labai svarbus e, mokant mokinius, nes priešingų atveju mokiniai, musulmonai gali pakliūti į salafistų pinklės. Kita klausimą turiu įvairiose valstybėse narėse yra nusiskan, nusiskundimų dėl Erasmus Plus programos, kad neatsižvelgiama į smulkesnius projektus ir kad tendencija yra finansuoti didesnius projektus. O maži projektai, jų organizatoriai iš tikrųjų uh, um, nepatenkinti. Tikrai būtų negerai, jeigu tokia tendencija tvirtėtų, mes turėtume keisti padėtį ir norėčiau išgirsti, ką planuoja daryti. Ir paskutinė mano mintis. Dėl autoriaus teisų reformos. Jūs sakėt, kad per ateinančius mėnesius komisija e, tar žodį šiuo klausimu, pateiks pasiūlymų. Bet taip, čia mes dabar uh, laikomės teritoriškumo principo ir kita vertus jūs norit e, kurti vieną bendrą skaitmeninę rinką. Tai prieštarauja. Ir, ir, ir kartu norit išlaikyti kultūrinę įvairovę, ypač kalbant apie mažesnės, nutolusias vietoves, joms reikia to. Tada aš norėčiau išgirsti jūsų nuomonę šiuo gana delegačių klausimu. Sono molte le questioni, penso sia giusto per un primo turno. Dėkoju. Dabar žodis komisijos nariui, todėl kad buvo jau pakankamai daug klausimų ir galime dabar pateikti pirmą atsakymų raundą. Labai ačiū. Pasistengsiu trumpai, glaustai atsakyti į klausimus, kad būtų galima klausimų pateikti daugiau dar. Buvo du klausimai apie universitetų E, rangus, tiesiog e, reitingavimą. Yra Amerikos e, reitingavimo sąrašai ir yra Europos reitingavimo sąrašas. Vyksta diskusijos šiais klausimais dėl pirmiausia metodologijos. Tad mes turėtume skirti Europos mokymo, e, apskritai švietimo metodus nuo JAV metodų. Nes vienas Amerikos e, reitingavimo sąrašų e, komponentas, tai būtent leidin, leidiniai, tiesiog paskelbimas straipsnių, knygų ir panašiai ir citavimo skaičius. O Mm, studentų, studentų žinių lygis ar dėstytojų lygis neatsispindi. Ir būtent šiuo elementu kaip tik skiriasi JAV ir mūsų universitetų reitingavimo mm, sistemos. Tad, tad pas mus labiau didesnis dėmesys skiriamas į patį mokymą švietimą. Tad diskusijos tebe vyksta dėl metodologijos. Ir jeigu vėlgi sulauktume tam tikrų gerų minčių dėl reitingavimo sąrašų, e, tai būtų labai gerai, kad mes galėtume turėti savo tokių skiriamųjų bruožų, europietiškų. Toliau dvigubos sistemos ir jų plitimas, populiarėjimas dvi, dvigubos sistemos labiausia paplitusios dabar Europoje. Antai susitinku su mokymo švietimo ministrais ir kai kurie pasakojo, kad jie įdėgia tokias dvigubas sistemas, dualistinės sistemas. Kiti mokymo švietimo ministrai masto apie tokių dvigubų sistemų įdėgymą. Antai, Niderlanduose, Vokietijoje, Šveicarijoje, Austrijoje yra politikų, kurie būtent e, masto apie tokias sistemas ir mes tokias dvigubas sistemas turėtume vertinti. Taip, e, švie, mokomo švietimo e, dalis yra aiški, tačiau praktinė tokių dvigubų sistemų pusė turiu galvoj praktika, kiti dalykai. Tai vėlgi visa tai priklauso nuo įmonių poreikių, įmonių poveikio ir galbūt, reikės, galbūt reikėtų standartizuoti ar kažkaip suartinti tas dvigubas sistemas. Toliau, post Paryžiaus procesas ir internetas. Ką tik buvo priimta Europos saugumo darbo tvarkė, kurioje numatytas būdas, kaip atsakyti į trumpo ir ilgo laiko e, saugumo e, iššūkius, išbandymus. Taip, yra priemonių skirtų kovai su ekstremizmu. Kalbant apie švietimą, tai čia kalbam apie ilgą laikotarpį, bet sprendžiami tokie klausimai kaip duomenų apsauga, internetinis nusikalstamumas, teisėjas saugos veiksmai susiję su e, saugumo klausimais. Tai yra trumpalaikiai uždaviniai. Kiek žinau, komisijos narė ponia Jūrova dabar vadovauja diskusijoms dėl duomenų apsaugos ir elektroninės vartotojų apsaugos, tam, kad būtų galima užtikrinti geresnį saugumą jaunimui, kuris naudojasi internetu. Gerbiamasis komiteto nary Liuer. Bendras kultūros paveldas ir federalizmas tai paminėsiu Ferenso listo pavyzdį. Čia vyksta amžinos diskusijos tarp austrų ir, ir, ir vengrų istorikų. Vieni sako, kad jis austras, kiti sako, kad vengras. Aš sakyčiau, kad jis yra Europos kompozitorius. Jis nebūtinai tiesiogiai susijęs su Austrijos ar Vengrijos kultūra. Jis yra mūsų bendro kultūros paveldo dalis tai nesuponuoja savaime federalizmo. Ir todėl aš savo poziciją apibrieščiau ne kaip federalistinę poziciją, aš tiesiog norėčiau e, save įvardyti kaip tarpininką, sąžiningą tarpininką tarp e, įvairių e, jūsų ir kitų Europos institucijų ir Europos valstybių narių švietimo ministrų, nes aš suvokiu, koks svarbus yra subsidiarumo principas. Europos kultūros paveldas tai yra nacionalinio, regioninio e, paveldo laukas. Tai nėra, suprantama, tas paveldas homogeniškas dalykas, jis labai margas, įvairus, bet kita vertus e, kultūros tie paveldai, jie labai glaudžiai susiję. Ir tai yra tikrai e, prestižinės rytis. Dabar dėl Junkerio investicijų plano. Mes palaikom ryšius su universitetais ir valstybių narių ministrais ir dabar kaip tik rengiam seminarą rudenį, greičiausia spalį, čia Bruselėje vyksantį. Ir kartu planuojam surenkti daugiau seminarų regioninių lygių vidurio Europai, skirtų rytų Europai, vakarų Europai. Per tuos seminarus tiesiog mes e, kalbėsim apie investicijas, didesnės investicijas į aukštąjį mokslą. Tikiuosi, kad mes tikrai galėsim e, rasti sprendimų, atsižvelgdami kartu ir į teisinius klausimus. Pone Mora, Mano galva, kultūrinė diplomatija, kaiminystės politika, vystomoji politika ir apskritai kultūros, kultūrinė diplomatija, kultūrinė veikla gali e, sugyventi labai taikiai. Antai vienas iš Europos vystimosi įspūdingiausių rezultatų tai yra Europos kultūra, Ir vėlgi mes galėtume suteikti jai dar didesnį regimumą, įtraukdami ją į kultūrinę diplomatiją. Ir kartu čia kalbam apie taikę diplomatiją. Kultūrinė diplomatija visada susijusi su menu, civilizacijomis, su taikiu sugyvenimu. Tai yra susijusi su geromis, teigiamomis žmonijos vertybėmis. Todėl, manau, Tai yra labai svarbu - kultūrinė diplomatija. Dabar jūs e, klausėt, paklausėt apie įvykius Vengrijoje, aš nenoriu atsakyti iš šiuos klausimus, nes per klausimus aš jums pažadėjau, kad e, aš būsiu visiškai nepriklausomas nuo savo paties šalio, šalies, nuo savo vyriausybės. Uh, Ir tai suponuoja, kad aš tikrai čia nekomentuosiu vidaus į, į politinių įvykių Ispanijoje ar Švedijoje, nekomentuoju ir Vengrijoje. Jei Vengrijoje yra tam tikrų kultūros, švietimo klausimų, problemų Vengrijoje ar Švedijoje, tai aš mielai pasiruošęs e, spręsti klausimus, nes iš tikrųjų labai daug išbandymų tenka valstybėms narėms e, švietimo demokratijos mokyklose sklaidos e, srityje, bet vėlgi diplomatija šiuo atveju ne, ne mano kompetencijos dalis. Pone Iglesijas, taip, aš puikiai suvokiu, kokį milžinišką indėlį Graikijos civilizacija įdėjo į Europos e, kultūrą. Graikijos civilizacija vien, Europos kultūros pagrindų pagrindas, bet vėlgi minėtinas subsidiarumo principas. Ir čia aš tikrai nesikiščiau į tarp e, tiesiog valstybės vidaus e, ryšius ar tarp valstybinius ryšius, e, kai kalbama apie pagrobtų kultūros kūrinių gražinimą ir panašiai na, vyksta diskusijos tarp valstybių narių, ar jeigu būtų tokių e, diskusijų dėl būtent kultūros paveldo objektų, tai yra tam tikri, tam tikri tarptautiniai įstatymai ir valstybės palaiko dialogą. O ES iš tikrųjų remia muziejų kūrimą. Tam yra regioniniai fondai, sanglaudos fondas, ten yra lėšų ir esu tikras, kad Graikijoje tikrai yra e, paminklų restauravimo ar panašus muziejų kūrimo e, projektai gyvendinami, kurie e, buvo finansuojami ar yra finansuojami iš Europos fondų. Taip, vyksta diskusijos dėl tų maž, vadinamųjų mažų, mažo masto projektų, kur ir čia yra nusiskundimų uh, E, kad esą trūksta mm, finansavimo tokiems projektams, kalbama apie projektus, kurie neviršė 5 milijonų. 5 milijonų eurų vertės. Dabar taip sutinku su jumis, ponė Akter. Per diskusijas buvo pateikta gerų pavyzdžių iš šiaurės šalių būtent kaip būtų galima mm, žinias apie tikėjimus, religiją įtraukti į mokymo programas. Nes iš ties, kuo e, jauni žmonės daugiau žinos apie vieni kitus, apie tikrąjį islamą, tai tikrai matys, kad jis visiškai kitoks negu tai, E, ką, ką, ką mokiniai mato televizorių ekranuose, turiu galvoje džihadistų išpolius ir panašiai. Aš susitikinėjau su jaunimo organizacijomis e, post Paryžiaus proceso rėmuose. Vyko tokių susitikimų ir mes tikrai vaisingai kalbėjom apie tai, kaip būtų galima įtraukti musulmoniškosios kultūros e, kartu klausimus į bendrą kultūros dialogą. Dabar dėl mažesnio masto projektų. Tai po pietų tada galėsim aptarti visas detalės, bet aš įsivaizduoju, kad po pietų tai bus vienas iš karščiausių klausimų, būtent Erasmus plus procedūra, vertinimas, tikslai. Toliau, autorių teisės. Maničiau būtų klaidinga remti tokį metodą, kad kai viskas maunama ant vieno kurpalio, turiu galvoje visą kultūrą. Nes mūsų autorių teisų sistema tokia sudėtinga, sofistikuota ir ji vėlgi kitokia, sakykime, literatūros rytyje, e, kinematografijoje, muzikoje. Mums yra svarbu rasti tinkamą pusiausvyrą tarp vartotojų priegos prie kultūros kūrinių, viena vertus ir kita vertus e, kūrėjų ir autorių atlyginimų honorarų. Tai yra pusiausvėra labai svarbus dalykas kad e, tada turėtų, galėtume išspręsti tą teritoriškumo ir tos vienos tam tikros rinkos dilemos klausimą. Kitas dalykas - tai e, autorių teisių modernizavimas, tačiau vėlgi neatsisakymas, nepanaikinimas. Mes turim modernizuoti autoriaus teisų sistemą, nes vėlgi vyksta daugybė, e, daugybė vystimosi, skait, skaitmeninė rinka, bet kita vertus mes turėtume išsaugoti gerai veikiančios Europinės autoriaus teisų sistemos geriausius elementus. Dėkuoju už atsakymus į mūsų klausimus. Dar yra penki kolegos norintys e, paklausti. Kolegė atsisako žodžio, puikus pavyzdys, kolegė Evans dabar. Thank you. Um, and... Ačiū, ačiū komisarė už pasisakymus. Man buvo labai įdomu girdėti apie post Paryžiaus procesą. Mes aptarinėjom šiuo, šį klausimą visose šalyse. Jis labai mums rūpi ir labai svarbu, kad mes dabar galim keistis patirtimi apie švietimą ir e, radikalėjimo atvejus. Labai malonu, kad e, jūs sakėt, kad susitinkat su švietimo ministrais. Antai, Velse mokymo švietimo sistema yra mūsų sistema, mes turim autonomiją ir, pas, ir mes turim tiesiog dvikalbystę pagristą švietimo sistemą. Na ir norėčiau jūsų paklausti štai ko. Ar jūs tiesiai dirbat su regioniniais mokymo švietimo ministrais, ar jie aktyviai dalyvauja šiame procese? O kitas klausimas - kalbų ir mažumų kalbų klausimas. Rudenį kai jūs buvot pas mus, e, klausiau, e, ką jūs esat numatę e, būtent kalbų, ypač mažumų, ne vien tik tai oficialių kalbų strategijos frontuose ir užtikrinant kalbų nediskriminavimą. Tačiau, kalbant apie tam tikras ES programas, ypač audiovizualinio sektoriaus e, programuose. Tai e, būtent mažuvų kalbos savotiškai būna nustelbiamos oficialių kalbų. Tad padėtis yra tokia. Antai kai kurios įmonės, sakykime, negavo ES fondų paramos nes jos nusprendė kurti tokius audiovizualinius kūrinius mažumų kalbomis. Tai gal galėtumėt pakomentuoti, ar e, pasakyti, ar įvyko jau tam tikra pažanga, turiu galvoje kalbų, ypač mažumų kalbų e, strategija, kad nebūtų e, diskriminuojami žmonės, kurie šiaip jau dirba kitomis negu oficialiosiomis ES kalbomis. Ačiū, Julie Ward. Atsiprašau. Taip, sistema dabar veikia. Labai ačiū, komisarė. Labai malonu man kalbėti dabar, nes turiu kai ką pasakyti apie tapatybę nacionalinę tautinę e, tapatybę ir bendrą europinę tapatybę. Priminsiu. Kultūra nuolat vystosi, ji nėra užfiksuota. Jeigu kas mano priešingai, tai yra svajoklė. Nes iš tikrųjų visa tai, kas buvo prieš mus ir e, tęsiasi dabar, e, tai apriepia įvairias rytis susijusią su mūsų gyvenimu. Ir aš norėčiau šiaip jau pasidžiaugti būtent tos tautinės tapatybės, tapatybės e, įvairia, įvairia, re, įvairia, įvairiomis pusėmis. Aš save galiu laikyti iš Šiaurės Anglijos, iš Anglijos, e, kartu iš Europos. Tad e, vėlgi ir tokiu būdu tikrai būtų beprasmiška kalbėti apie kažkokią baimę susijusią su tautinės tapatybės praradimu, kai mes gyvenam tokioj įvairialypiai visuomeniai. Na, o dabar mes turėtume pripažinti kartu, kad migrantai irgi prisidėjo prie mūsų kultūros vystimo. Ir, o kita vertus, dabar kalbama apie tai, kokiu sunkumu kelia migrantai. Bet e, antai, paminėsiu vieną savo šeimos narį, kuris e, buvo e, emigrantas iš, po Prancūzijos revoliucijos. Jis persikėlė į Notingemą, Notingemo miestą. Ir būtent iš tam tikro miesto Prancūzijoje, kuriems iškilusi buvo grėsmė, Na, o dabar e, šiaip jau migrantai dažnai kenčia, mes turim jiems padėti. Nes migrantai be jokios abejonės irgi prisidės prie kultūros e, vystimosi. Tad e, tai turėtų irgi būti minima per mūsų diskusijas. Na, o dabar aš pati jau metus beveik dirbu parlamente ir man atrodo, kad kultūros frontas tai yra tiesiog mūšis. Nes kai kas girdim balsų sakančių, kad e, kultūros rytis nesvarbi, kad čia neprimami teisės aktai, bet aš pakartosiu, kultūros sritis tai yra mūšio vieta, nes tikrai žmonės labai aistringai kalba e, apie tai ir daug kas nerima kelia. Mums labai didelį nerimą kelia ekstremizmas dėl konfliktų, teroro išpolių, dėl mirčių, dėl kankinimų, dėl spaudimo, turiu galvoje visuomenės, viešąją erdvę, žiniasklaidą. Na ir yra, sakykime, jaunų žmonių, kurie, kurie prarasti, nes nebuvo jiems padėta. Todėl norėčiau paklausti, kaip jūs kartu su mumis uh, E, prisidėtumėt prie jaunų žmonių potencialo kūrimo, turiu galvoje tarp kultūrinį dialogą Europos visuomenėse, tarp įvairių tautų, tarp valstybių narių, įvairių grupių, ypač su trečiosiomis šalimis, vadinamomis jautriomis valstybėmis ir noriu paklausti, kaip tą būtų galima paremti. Turiu galvoje ne vien tik tai formalų švietimą, bet ir neformalų švietimą, visą gyvenimą trunkantį mokymą, per kurį būtų ugdomos pilietinės vertybės. Ir kartu pripažįstant, kad menas yra labai stiprus svertas ir tikrai galiu pritarti jūsų minčiai, kurią jūs pasakėt pradžioj, kad meną, kultūros aspektus reikėtų įtraukti į užsienio e, politiką. Dėkuoju. Morgan ir paskui dar vienas kalbėtojas. Dėkuoju, ponė E, pirmininkė, dėkoju komisijos nariui. Aš norėčiau tik tai e, pabrėžti kai kurios aspektus, nekartodamas to, kas jau buvo pasakyta. Pirmas mano klausimas būtų toks, turbūt, turbūt skirtingas negu kolegų, ir jisai susijęs su Junkerio planu, kurį minėjo mūsų pirmininkė. E, kultūra ir švietimas praktiškai aiškiai neminimi toje programoje. Ir reikėjo to, to siekti. Taip pat yra ir investicijų aspektas. Ir e, norėčiau žinoti, ką Jūs manote apie investicijų prioritetus. Toliau e, diskusija dėl strategijos 2020 buvo priminta, jog kai kurie aspektai yra permastomi iš naujo, bet e, dabar Europoje aukštojo mokslo siekiančių e, studentų skaičius didėja, panašiai kaip ir e, diplomatų skaičius, palyginus su kitomis pasaulio dalimis. Tačiau aš e, manau, kad turime teikti ypatingą dėmesį į turime ypatingą dėmesį kreipti į e, nesėkmingus atvejus mokantis, ypač tuo laikotarpiu, kai jau baigtos privalomasios e, studijos. Aišku, mes e, turime siekti, kad tokios problemos turi būti, būtų sprendžiamos. Taip pat e, noriu pasakyti, jog e, užimtumo aspektas e, apskritai yra pirminės svarbos klausimas. Ir e, kuomet kalbam apie šį aspektą, tai turime jį siekti neišvengiamai su švietimu ir su mokymu apskritai, nes abu šitie dalykai priklauso viens nuo kito. Ir toliau post Paryžiaus procesas. Tai čia turiu pasakyti, jog komunikacija čia yra labai e, svarbi ir e, švietimo tema čia neturėtų būti antrailė. Toliau šiandien matome, jog mūsų kultūros sektoriuje turime daugiau kalbėti apie socialinės ir e, kultūrinės vertybės. Ir e, turime tai, tai daryti, nes tai daro didelį įtaką mūsų e, švietimo sistemai. Dėl e, universitetų, tai aš pritariu tam, ką jūs sakėte, mes turime standartizuoti įvairius aspektus, siekti suderinamumo, užtikrinimo ir e, turime siekti aukštos kokybės, todėl kad e, turime būti konkurencingi palyginus su studentais, kurie atvyksta iš kitų pasaulio dalių. Man atrodo, jog e, būtina pabrėžti, jog kuomet kalbame apie universitetus, ir kuomet lyginame save su jungtinėmis valstijomis, pavyzdžiui, tai e, neišvengiamai turime galvoti apie kaip įmanoma aukštesnio lygio užtikrinimą. Kol kas dar valstybėse narėse yra e, palyginus daug e, skirtumų tiek didaktinių, tiek kitais e, požiūriais. Dėkuoju iš anksto už atsakymus. Dėkuoju kolegai Morgana ir kolega F. Paskutinis kalbėtojas. Latinskas. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone komisarė, pradėsiu nuo lotiniško posakio spiritus sanus in corpore sano. Jūs nieko neminėjot apie sportą, nors sportą jūs kūruojat. Dabar 14 metų spalį jūs sakėt, kad e, skatinsit gerąją praktiką ir kartu e, gerąją praktiką ir kartu remsite e, sporto infrastruktūros projektus ir kartu pareiškėt, kad vėlgi pris, paremsit sportą 300 milijonų eurų ir sporto savaitė numatyta šį rudenį. Tad priminsiu jums šiame kontekste FIFA skandalą, FIFA aukštų pareigūnų areštuotų skandalą. Tai irgi paveikė ne vien tik tai profesionalias sporto organizacijas, bet ir mm, mėgėjų e, organizacijas, nes šios yra labai svarbios uh, užtikrinant be visą kitą žmogaus teisės. Labai gerai, e, kad šiame kontekste svarbi ir Erasmus Plus programa, nes joje yra nemenka dalis numatyta sportui. Antai tokiems dalykams kaip kova su dopingu, kartu kova su būtent sukčiavimu, kai susitarima dėl varžybų baigties. Tad e, tos programos įvertinimas, e, kaip jį veikia pirmaisiais metais, rodo, kad e, kad vėlgi organizacijos dirbo kartu. Bet e, norėčiau paklausti, kaip jūs ketinat tiesiog paremti tą tokį masinį sportą? Kitas klausimas susijęs su ne šia, bet su kitomis programomis. Antai, jau buvo pasakyta, kad e, didžiausias dėmesys skiriamas stambiems projektams, mažieji nustumiami į šalį. Tad ką Jūs manot apie tokią padėtį ir konkrečiai, ką ketina daryti ateityje? apskritai sportui remti ES per ateinančius keliarius metus. Na ir tikrai norėčiau, kad mūsų diskusija baigtųsi e, diskusija apie sportą, nes sportas yra labai svarbus, nes pradėjau savo e, pasisakym, sveika siela sveikame kūne. Manau, kad pateik, pateiktus klausimus buvo atsakyta, buvo pagirinta daug aspektų. Dėkoju Jums. Tas paskutinis e, klausimas dėl, dėl sporto. Taip pat yra svarbus, kaip jūs žinote, parlamentas jau patvirtino labai svarbę rezoliuciją, kuri yra susijus be kita ko ir su sportu, ir, ir žmogaus teisėmis. Tai e, yra e, svarbus signalas. Mes e, renksime rugsėjo mėnesį taip pat klausimus, kuriuose bus kalbama apie sportą. Mes e, kviečiame valstybės narės ratifikuoti e, Europos tarybos e, konvenciją šito klausimu Europos Sąjunga kaip e, kaip po tokia taip pat e, jau dabar gali pasirašyti tą konvenciją. Bet e, suteikiam žodį paskutiniams komentarams ir atsakymams. Um. Labai ačiū. Taip, post Paryžiaus proceso rėmuose mes dirbom kartu su švietimo ministrais ir tose šalyse kur e, mokymas, švietimas, e, politika tiesiog pavesta regionams. Antai taip yra Belgijoje, Jungtinėje karalystėje. Tai mes dirbam su regioniniais švietimo ministrais. Vokietijos atveju tai turim dvigubą struktūrą - federalinę struktūrą ir žemių ministrų konferenciją. Antai per paskutinę per paskutinę švietimo ministrų tarybą, tai Jungtiniai karalystėje atstovavo Škotijos švietimo ministras. Mažumų kalbų klausimas. Šis klausimas yra labai svarbus Bet ir todėl reikia rasti sprendimų autorių teisų srityje. Tai ne tik teisiniai dalykai, tai yra ir kultūros dalykai. Antai mažumų kalbos, mažusios kalbos, pagarba kalboms ir tokioms kalboms ES yra tikrai svarbus dalykas toje bendroje skaitmeninėje rinkoje. Tačiau aš į padėtį žiūriu optimistiškai, nes vienas, nes e, e, antai e, komisijos narys Andrus Ansip, kuris atsakingas už vieną bendrą skaitmeninę rinką, yra iš mažos ES valstybės, Estijos ir tikrai jis turėtų jautriai reaguoti į kalbų klausimus. Bet mes turėtume atidžiai stebėti padėtį. Kodėl? Todėl, kad viena bendra skaitmeninė rinka tai neturėtų reikšti e, mažumų kalbų arba mažų kalbų atsisakymo. Dabar dėl migrantų vaidmens, dėl migrantų indėlio į Europos kultūrą visiškai sutinku su jumis paskutinės diskusijos e, iš tikrųjų nėra tiesiogiai susijusios su migrantų kaip tokia padėtim, tai daugiau e, saugumo klausimai aptarinėjami. Aišku, ilgainiui mes galėsim daugiau dėmesio skirti migrantų indėliui, bet kol kas dabar E, kai aptarinėjami migrantai, tai aptarinėjami saugumo kontekste tokia padėtis. Komisija pateikė e, pasiūlymą migracijos politikos rytyje ir tame pasiūlyme rasite elementų, kuriame kartu kalbama apie e, švietimo sistemų vaidmenį, socialiai integruojant migrantus, kartu kalbama apie socialinį dialogą tam, kad būtų galima kurti ar palaikyti stabilę visuomenę. Kultūros dialogo vaidmuo labai svarbus ir man labai svarbus. Kaip tik todėl aš ir buvau susitikęs su jaunimo organizacijomis Europos lygių, minėjau kad e, sustikimuose dalyvavo ne vien tik tai politinės, bet ir kultūrinės, e, religinės jaunimo organizacijos. Ir kas kart, kai lankausi kurioj nors valstybei nariai, tai stengiuosi apsilankyti e, vietos lygio bendruomenės centruose. Tiesiog noriu matyti, kaip ten remiami kultūros projektai, kaip remiama socialinio integravimo ar reintegravimo programa programos. Ponas Morgano. Iš tikrųjų, mokymas ir švietimas e, tai netapatinamas tiesiogiai su galimybė gauti darbą. Todėl aš e, ir paminėjau pilietiškumo ūkdymo klausimą, nes mokymo švietimo vienas tikslų ugdyti piliečius, demokratinės visuomenės piliečius, ugdyti pilietiškumą, ugdyti tokius žmonės, kurie išmanytų e, visuomenės struktūrą, institucijas, e, savo teisės kaip piliečių. Visiškai sutinku su jumis ir dėl štai ko, kad post Paryžiaus procesas ir švietimo vaidmuo šio laikinėje visuomenėje tai ne vien tik tai saugumas. Taip, tas saugumo elementas e, iš ties e, jam skiriama labai daug dėmesio, gal net per daug, bet e, situ, situacija labai jau trapi. Man švietimo misija tai yra ugdyti demokratus. Pone Nekovai, jūs teisus. Aš tikrai nepaminėjau detaliau sporto, nes ne per seniausia vyko diskusija sporto klausimais komitete. Iš ties, Erasmus e, Plus programoje numatyta 300 milijonų eurų sportui remti. Mes dabar šių metų rugsėjo antrąją savaitę numatyta, ta savaitė numatyta kaip sporto savaitė ir čia tikrai jūsų parlamento dėka, jūsų komiteto dėka. Esu e, visiškai tikras, kad sportas vaidina didelį socialinį vaidmenį nes per e, susitikimus su jaunimo organizacijomis e, išgirdau štai tokius žodžius, kad e, sporto, daug, kuo daugiau sporto reikia, ypač vietos bendruomenėse, tam, kad būtų galima pritraukti tokius visuomenės pakraščiuose esančius jaunuolius. Ir geri pavyzdžiai, gerų sportininkų pavyzdžiai tikrai gali būti pavyzdžiai jaunimui. Tad e, sportas man tai e, bendryjų, bendruomenių kūrimo įrankis, solidarumo, e, solidarumą skatinanti priemonė. Aš pritariu visuomenės sporto organizacijų veiklai. Na, o jūs užsiminėt apie FIFA atvejus. Atrodo, taip antradienį vakare e, Strasbūre, tai aš padariau pareiškimą FIFA klausimų, nes e, parlamentas patvirtino rezoliuciją. Na, o dėl smulkaus masto ar didelių projektų, tai mes tą galėsime aptarti po pietų. Kai audžio bėmo būtų. Aš manau, kad e, šiandien iš tikrųjų labai turningą posėdį turėjome. Dėkuoju už labai aiškius e, atsakymus. Ir paskui e, tęsime posėdį nagrinėdami konkretesnius e, aspektus. Manau, kad šiandien Europai pagrindinis iššūkis yra švietimo, kultūrinis iššūkis ir solidarumo iššūkis. Aš e, manau, kad šitiems dalykams reikia teikti daug svarbos, reikia daugiau matomumo ir manau, kad jūs dėsite pastangas šitą linkmę, ypač kalbodami apie politiką jaunimo atžvilgių, be kita ko ir sporto srityje, kadangi tai yra labai svarbus aspektai, siekiant atremti tos iššūkius, vidutinės ir ilgos perspektyvos laikotarpio. Ir aišku, turime nagrinėti ne tik tai temas susijusias su e, saugumu ir užimtumu, bet e, kreipti dėmesį ir į vertybės, kurių turėtume neprarasti. Kitas e, aspektas, dėl, e, e, turiu galvoje, biudžetą, turime ginti 16 metų biudžetą ir turime užtikrinti galimybės e, pilotiniams projektams kultūros srityje. Kita vertus, manau, kad e, būtų labai turininga padiskutuoti regioninių lygmenių apie investicinę Junkerio programą ir prioritetus. Manau, kad daugelis valstybių narių būtų suinteresuotos nuomonių keitimusi galbūt ir su komisijos e, nariu šitais e, klausimais, bet manau, kad bus pakankamai progų tai padaryti. Dar kartą dėkoju komisijos nariui už dalyvavimą ir noriu priimti kolegoms, jog e, dabar bus uždaras posėdis, kur pateiksime labai svarbios informacijos apie e, trilogą. Tad e, norėčiau paprašyti, jog tik tai kolegos kurie dalyvaus tame uždarame posėdėje, dabar liktų salėje. Ir dar primenu, jog kartu lankysimės e, agentūroje. Na.